Ir pradžiai turiu svarbų pranešimą. Tai yra labai svarbus pranešimas jums visiems. Prašau pasiklausyti. Kolegos. Šiandien Europos parlamente įjungta interneto mobiliojo ryšio sistema ir jūs galite pasinaudotis internetu visuose parlamento pastatuose. Galite naudoti planšetinius kompiuterius, e, mobiliosius telefonus ir panašiai. O ši paslauga teikiama ne tik plenarinio posėdžių salėje ar komitetų salėse, bet taip pat ir bendrose erdvėse. Taigi praktiškai, kur be būtumėte Europos parlamento pastatuose, Strasbūre, galite naudotis interneto ryšiu. Tai yra didžiulis pasikeitimas, kuris padeda mums tvarkyti su savo laiku, savo darbu ir šią progą norėčiau pasveikinti e, interneto ir kompiuterinių technologijų paslaugų generalinį direktoratą ir poną Randą Vilandą, kuris sėdė šalia manęs, kuris e, kruopšiai vadovavo šiam projektui. Interneto ryšio prieiga yra viena iš daugelio naujovių, kurią įdėgėme šiais, šiais metais ir noriu priminti, kad ITEX direktoratas ir mūsų kolega vicepirmininkas mums pristatė Europos parlamento katalogą, elektroninę balsavimo sistemą, kitas sistemas. Kaip matote, šiemet naujovių atsirado labai daug, kurios palengvins mūsų darbą. Taigi tą progą noriu padėkoti visiems darbuotojams, aptarnaujančiam personalui ir generaliniam direktoratui ir kolegai Vilandui. Ačiū. Ponas ir ponai, pradedame balsuoti.